Hello everyone. Sveiki visi. Pradėsime popietinį posėdį. Man labai malonu. Labai malonu pristatyti Austrijos e, darbo, socialinių reikalų, sveikatos ir vartotojų apsaugos ministrė Betė Hartingen Klein. Norėčiau pasveikinti Austriją, pradėjusi trečią kartą pirmininkauti tarybai. 98 ir 2006 metais berots pirmininkavote. E, Europa, kuri saugo, toks yra jūsų šūkis pirmininkavimo ir mes norėtume e, palinkėti jums tikrai sėkmės Pirmininkaujanti šalis, e, kuri pirmininkaus prieš pat rinkimus į Europos parlamentą ir jai tenka tikrai didelį iššūkį baigti svarstyti svarbiausius klausimus. Mes ketiname su jumis kaip galima glaudžiau bendradarbiauti, kad jūsų pirmininkavimas būtų sėkmingas. Mes jau matome pirmosius e, tokių iššūkio ženklus. Pone pirmininkė, Pone ministrė, jūs svarstysite ir su klimato kaita bei aplinkos apsauga susijusius klausimus. Ponas Kostingeris negalėjo pas mus šiandien atvykti. Kaip paprastai, pirmininkavimo pradžioje atvyksta ministrai, pristato pirmininkančios šalies prioritetus. Vėliau mes e, surengėme diskusiją su komiteto nariais dėl pagrindinių svarbiausių klausimų. Prieš perdodama Jums ministrą žodį norėčiau iškelti vieną mums labai svarbų, mūsų komitetui svarbų klausimą, tai yra sveikatos programos klausimą. Kaip žinia, komisija pasiūlė įtraukti sveikatos programą į Europos socialinį fondą plus. Mes aplinkos komitete manome, kad tai nėra teisinga, kadangi E, šitų programų ir lėšų tikslai skiriasi nuo sveikatos programos tikslų. E, ši programa net ir ribotai finansuojama atnešė daug pridėtinės vertės ES piliečiams. Mes manome, kad tokiu atveju sveikatos programa praras savo matomumą. Turiuomenyje, jeigu ji e, taps 20 kartų didesnės programos dalimi. Todėl mes norėtume, kad sveikatos programa liktų atskira programa ir mes e, prašome pirmininkaujančios šalies palaikymo šiuo svarbiu klausimu. Taigi nedelsdama noriu pasveikinti Jūs atvykus ir suteikti Jums žodį. Ja, sehr geehrte Frau Ausschussvorsitzende gerbiama komiteto pirmininkė, gerbiami komiteto pirmininko pavaduotojai, koordinatoriai, gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai, gerbiami vertėjai. Iš karto jums dėkoju už vertimą. Taigi norėčiau padėkoti už suteiktą progą šiandien Jums pristatyti Austrijos pirmininkavimo prioritetus tokiuose srityse kaip visuomenės veikata, vaistai, medicinos prietaisai, maisto produktų saugumas, aplinka ir klimatas. Na, šios temos yra kaip ir įprastos ir taip yra dėl to, Paminėjau tiek daug sričių dėl to, kad pavaduoju e, šiandien ir kolegė ministrė Kestinger, kurie atsakinga už aplinką ir klimatą. Jei neseniai gimė sunus ir mama ir sunelis jaučiasi gerai, bet dabar ministrė yra motinystės atostogoje, tai, atostogose, taigi aš ją pavaduoju. Taip pat pavaduoju ir ministrą Josef Moser, kuris atsakingas už direktyvą dėl švarių ir energiją taupiai vartojančių e, kelių transporto priemonių. E, Pirmininkaučiai Austrijai labai svarbu palaikyti e, už, atvirą dialogą su Europos parlamentu kaip teisės aktų kuriejų. Aš esu pasirengusi visus, atsakyti visus jūsų klausimus. Uh, Kadangi temų labai daug, tai aš iš karto atsiprašau, už, atsiprašau jūsų, gal negalėsiu atsakyti visus klausimus. Jeigu šiandien jos neatsakysiu, tai į juos bus atsakyta vėliau. Netrukus pristatysiu Austrijos programą, bet prieš tai noriu padėkoti Bulgarijai už e, paramą. Taigi e, Liepos pradžioje Austrija, kaip pirmininkė ir sakė, trečią kartą pradėjo pirmininkauti e, tarybai. Tai atsitiko labai svarbiu laiku. Visiškai netrukus įvyks rinkimai į Europos parlamentą, taip pat 19 metų gegužę. Taigi mes iki to laiko norėtumėm kiek įmanoma toliau pasistumėti su vairiais dosije arba baigti netgi jos ir svarstyti. Mums labai svarbi Europos parlamento nuomonė ir parama, nes Europos parlamentas yra vienas iš teisės aktų kuriejų. E, ir čia turiu omeny jūsų paramą tokiuose srityse kaip sveikata, vaistai, taip pat ir aplinkos politika. Taryba ir parlamentas turėtų dirbti iš vien tam, tam kad galėtumėm sutelkti dėmesį ties svarbiausiais teisėkuros dosie aspektais ir rasti bendrą sprendimą. Nekyla jokių klausimų kad taryba gali pasiekti, pirmininkauti šalis gali pasiekti sėkmės tik tada, kai e, visos valstybės narės bus vieningos. Austrija yra ES centre. Mums tradiciškai tenka vaidmuo tiesti tiltus tarp tautų. Ir tuo mes prisidedame prie ES vienybės. Dar 2016 metais Jean-Claude Juncker, e, sakydamas kalbą, e, ištarė ir šūkį Europą, kuris saugo. Ir mūsų toks tikslas, mes norime e, apsaugoti, sustiprinti Europos Sąjungą, priartinti prie Europos Sąjungos piliečius ir atkurti jų pasitikėjimą Europos Sąjungą. Dabar norėčiau paminėti Austrijos pirmininkavimo prioritetus. Svarbiausias prioritetas tai yra um, konkurencingumo išlaikymas, e, o taip pat e, ir skaitmeninimo skatinimas. Apie tai bus daug kalbama neoficialiame sveikatos ministrų susitikime Vienoje e, šių, šių metų rugsėjo 10-11 dienomis. Kartu su Estija, kuri, kurios pirmininkavimo metu buvo paskelbtos tarybos iš, išvados dėl uh, E, skaitmeninių aspektų sveikatos apsaugos rytyje. Taip pat ir su Europos komisija mes e, daug kalbėsime apie tai, kaip užtikrinti sveikatos apsaugos sistemų perėjimą prie skaitmeninimo. Taip pat mums e, labai rūpi investicijos į skaitmeninę sveikatos apsaugos sistemų infrastruktūrą. Kitas svarbus prioritetas yra teisiniai iššūkiai e, vaistų reglamentavimo srityje. Čia mes glaudžiai bendradarbiausime ir su EMA. E, pasisakys e, ir jos vadovas Guido Razi. Mes taip pat sutelksime daug dėmesio E, ties reglamento pasiūlymu dėl sveikatos technologijų vertinimo reglamentu. Mes šio reglamento pasiūlymą vertiname iš esmės e, teigiamai ir jos varstymui ruošimės tarybos darbo grupėse. Mūsų tikslas yra e, susitarti dėl dalinio bendro požiūrio. Jau yra suplanuoti aštuoni darbo grupių posėdžiai mes bandysime spręsti tas problemas, apie kurias mums jau pranešė valstybės narės. Ir remdamiesi pasiūlymo pagrindiniais elementais pasistengsime suderinti naują tekstą kartu su valstybėmis narėmis. Valstybės narės dar praėjusią savaitę e, praėjusią savaitę buvo paragintos teikti konkrečius pasiūlymus dėl teksto. E, nežinome, kad ir Europos parlamentas laikosi labai ambicingų tikslų dėl šio dosie. Taip pat mes daug dėmesio skirsime vakcinoms. E, Europos komisija pateikė rekomendaciją dėl glaudesnio bendradarbiavimo kovojant e, su tokiomis lygomis, kurias galima įveikti vakcinų pagalba. Na ir mes ketiname e, patvirtinti išvadas per gruodžio mėnesio tarybą. Dar vienas svarbus uh, E, mūsų prioritetas yra e, reglamentas dėl maisto produktų teisės. Jį reikėtų atnaujinti. Mes norėtumėm, kad bent jau lapkričio mėnesį gautumėm įgaliojimus toliau dėrėti su Europos parlamentu. Pirmininkaujant Bulgarijai prasidėjo trilogo darybos dėl alkoholinių gėrimų reglamento. Mes norime, norėtumėm, kad pavyktų susitarti dėl to reglamento. Toliau darybos dėl geriamojo vandens direktyvos. Uh, Čia diskusijos toliau tęsis aplinkos darbo grupėje. Gerimo vandens aukšta kokybė turėtų būti užtikrinta aukšta geriamo vandens kokybė ir vartotojų pasitikėjimas. ES yra naudojamas ir gruntinis vanduo, ir paviršinis vanduo. Reikia atsižvelgti į tai, kad valstybės narystė padėtis skiriasi. Mes toliau norėtumėm tęsti darybas ir dėl geriamojo vandens direktyvos. Per Austrijos pirmininkavimą įvyks aštuntoji sutarties šalių konferencija, kur bus kalbama apie tabako pagrindų konvenciją. Tos e, konferencijos metu mes dirbsime su Europos komisija ar valstybėms narimis. Mes tikrai norėtumėm tinkamai pasiruošti konferencijai Ženevoje tam, kad galėtumėm išsakyti vieningą ES poziciją. Taip pat lapkričio 22-23 dienomis įvyks dalykinė konferencija uh, E, dėl maisto produktų grandinės. Čia norėčiau ne tik padėkoti Bulgarijai, prieš tai pirmininkavusiai šaliai už tarybos išvadas, bet taip pat ačiū ir Europos, Europos parlamentui už rezoliuciją dėl transrūkščių, transriebiųjų rūkščių. Tai yra labai solidus pagrindas mūsų tolimesniam darbui. Per Austrijos pirmininkavimą mes daug dėmesio skirsime ir daugiametiai finansiniai perspektyvai. Per ateinančius mėnesius e, toliau vyks e, e, diskusijos taryboje remiantis įvairiais dokumentais. Kaip socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos ministrė, aš manau, kad sveikatos programa turėtų būti traukta į ESF. Aš teigiamai tokią idėją vertinu, nes manau, kad tai sustiprintų ES socialinių teisų ramstį. Taip pat mes turime nepamiršti ir viešosios sveikatos apsaugos politikos. Ji turėtų būti integruota į visas ES politikos kryptis. Su sveikata susiję aspektai yra ne tik ESF, bet ir įvairiose kitose dokumentuose dėl daugiametės finansinės programos. Reikia uh, už. Tam, kad būtų galima vykdyti tinkamą sveikatos apsaugos politiką, reikia tvaraus biudžeto. Taip pat tas biudžetas reikalingas tam, kad būtų galima skatinti užimtumą, inovacijas ir konkurencingumą. Esu įstikinusi, kad uh, Vieninga Europa turi sukurti gerai matomą sveikatos apsaugos europinę politiką ir aš tikiuosi, kad čia galiu tikėtis jūsų pasitikėjimo. Dabar aplinkos programa, antroji man, mano pasisakymo dalis. Man labai malonu e, pristatyti, kokie čia yra Austrijos pirmininkavimo e, prioritetai. Jau dabar ES galioja patys aukščiausi aplinkos standartai pasaulyje. Ir gerai, kad taip yra. Tam yra dvi priežastis. Visų pirma, dėl aukšto aplinkos standartų yra saugoma mūsų piliečių sveikata, užtikrinama aukšta gyvenimo kokybė, o taip pat apsaugoma ir gamta. Antra, aukšti aplinkos apsaugos standartai taip pat teikia paskatas inovacijoms, žaliosioms darbo vietoms, o taip pat ir tvariam augimui. Kalbant apie pirmininkaujančių šalių trejetą programą, tai vėlgi norime pratesti Bulgarijos sėkmingai pradėtus darbus, o taip pat pradėti darbą ir su naujais dosie. Klimato apsauga ir žiedinė ekonomika. Šie klausimai taip pat susilauks daug dėmesio Austrijos pirmininkavimo metu. Mums svarbiausias tikslas yra įgyvendinti tvarę politiką, o taip pat ir 2030 metų darbo atvarkę. Toliau klimato apsauga. 2015 metais buvo sudarytas Paryžiaus susitarimas na, ir tai yra tikras kertinis akmuo tolimesnėme darbe. Dabar svarbu tą susitarimą įgyvendinti ir visos šalis per ateinančius šešis mėnesius turėtų sustiprinti savo pastangas. Pirmininkaujantį Austriją E, norėtų užtikrinti veiksmingą e, valstybių narių dalyvavimą tarptautinėse darybose dėl klimato. Pirmininkaujant Austrija dėl to spalio mėnesį parengs pasiūlymą dėl tarybos e, išvadų. Dėl COP24 jos turės būti patvirtintos gruodžio mėnesį Katovicuose. Mums svarbu, kad čia darbai pajudėtų prieki. Katovicuose mums reikia pasiekti puikių rezultatų. Visų pirma, tokie rezultatai turėtų atspindėti aukštą ambicijų lygį. E, tokiais rezultatais turėtų pasinaudoti visos šalis. Na ir trečia, reikia tinkamai atsižvelgti ir tarptautinės aplinkybės. Europos parlamentas. Europos parlamentui tenka labai svarbus uh, vaidmuo siekiant klimato tikslų tarptautinių lygmenių. Pirmininkaujantį Austriją, rengdamasi sustikimui Katovicuose, palaikys glaudžius kontaktus su Europos parlamentu. Pirmininkaučiai Austrijai labai svarbu, kad būtų skatinamos sveikos mobilumo, judumo ir transporto sistemos, kurios aplinkai išskirtų nedaug CO2 emisijų. Uh, Mūsų visų bendras tikslas turėtų būti skatinti investicijas ir e, inovacijas tokioje srityje kaip e, saugios, švarios ir nedaug kūros naudojančios technologijos. Austrijoje spalio 29-30 dienomis įvyks neoficiali aplinkos ir transporto taryba. Tai įvyks mano mieste Gracija. E, mums labai svarbu ir e, nustatyti, toliau svarstyti komisijos pasiūlymą dėl CO2 emisijų standartų automobiliams ir lengvosiams transporto priemonėms. Mes norėtumėm, kad ir dėl šio dosie pavyktų susitarti kiek įmanoma greičiau. Esame nusiteikę optimistiškai, tikimės, kad tai atsitiks spalio 9 dieną aplinkos ministrų taryboje, tikimės, kad tada pavyks patvirtinti bendrą požiūrį, o tada, kad galėsime pradėti iš karto trišalės darybą su Europos parlamentu. Mūsų tikslas iki metų pabaigos pasiekti susitarimą. Mes labai džiaugiamės, kad ir Europos parlamentui šis dosie yra svarbus prioritetas. Aš jau dabar norėčiau padėkoti Europos parlamentui, aplinkos komiteto nariams, o ypač pranešėjai Mirjam Dalį. Ačiū už jau nuveiktus darbus. Kalbant apie sunkiasias transporto priemonės ir jų emisijas, tai čia dar nėra reglamentavimo ES lygmenių. Tačiau šiame sektorija sukūrėma apie ketvirtadalis viso transporto sektoriaus emisijų. Ir manoma, kad tos emisijos drastiškai padidės iki 2030 metų, jeigu mes nieko nedarysime. E, reikėtų imtis priemonių šioje srityje, norint pasiekti klimato kaitos tikslų ir laikytis Paryžiaus susitarimo. Mes norėtumėm pasiekti kiek įmanoma daugiau pažangos ir su šio dosie. Pirmininkaujanti Austrija su didžiuliu e, susidomėjimu stebi Europos parlamento darbų šioje srityje. Kalbant apie pirmininkaujančių šalių trejato programą, tai pirmininkaujanti Austrija toliau daug dėmesio skirs žiedinė ekonomikai ir plastikui. Uh, Austrija jau ne vienerius metus e, deda aktyves pastangas mažindama plastiko ir mikroplastiko sunaudojimą. E, pirmininkaujanti Austrija e, imsis priemonių tam, kad būtų sumažinta jūrų tarša plastiku. Mums pasiūlymas dėl plastiko produktų poveikio aplinkai sumažinimo yra didžiulis prioritetas. Dažnai plastiko produktai naudojami labai trumpą laiką ar paskui išmetami, kaip būtų galima su tuo kovoti, kaip galima būtų apsaugoti mūsų aplinką ir jūras nuo e, plastiko e, krūvų, kokiomis technologijomis mes čia galėtumėm pasinaudoti dėl vienkartinių plastikinių produktų. Diskusijos dėl to jau vyksta taryboje. Frederik Rys, Europos parlamento pranešėja, taip pat jau nemažai pasidarbavo šioje srityje. Mes esame pasirengę pradėti dialogą su Europos parlamentu. Esame nusiteikę ambicingai iki šių metų pabaigos, norėtumėm pasiekti esminės pažangos dėl šio svarbaus dosie. Dabar pereisiu prie kitos temos, tai yra aplinkos apsauga ir sveikatos apsauga nuo e, POPS, tvarių organinių taršalų. E, šie chemikalai gyvoja labai ilgą laiką, jie yra labai nuodingi ir dėl to kelia ypatinga pavojų žmogaus sveikatai ir aplinkai. Pirmininkaujanti Austrija dėl to džiaugiasi, kad pasirodė seniai lauktas pasiūlymas dėl ES POPS reglamento peržiūros. Yra būtina šį reglamentą peržiūrėti tam, kad ES galėtų įgyvendinti savo įsipareigojimus, kurios prisėmė per tarptautinę per tarptautinę Stokholmo konvenciją. Pirmininkaujant Austrija norėtų, kad kiek įmanoma greičiau prasidėtų dėrybos e, ir su Europos parlamentu. Vėlgi mūsų tikslas e, susitarti e, dėl šio dosio iki metų pabaigos. 2018 metų antras pusmetis bus labai intensyvus bus e, daug e, veiklos susijusios su bio įvairove ir gamtos apsauga. Pirmininkaujantį Austriją darys viską tam, kad ES ir jos valstybės narės aktyviai dalyvautų įvairiose tarptautinėse susitikimuose skirtose bio įvairoviai ir gamtos apsaugai. Pirmininkaujantį Austriją e, spalio mėnesį pateiks pasiūlymą dėl tarybos išvadų apie būsimą globalę bioįvairovės politiką po 2020 metų. Tokiu būdu bus sukurti solidus įgaliojimai, e, toliau dėrėtis dėl biologinės įvairovės, e, COP14. Pirmininkaujantį Austriją taip pat sveikina komisijos pasiūlymą dėl e, LIFE programos peržiūrą. E, ta nauja programa turėtų galioti po 2020 metų. LIFE yra vienintelė ES finansavimo programa, e, iš kurios finansuojami tik tikslai aplinkos, klimato kaitos ir gamtos apsaugos rytyje. Mums svarbu, kad ši programa būtų taikoma ir po 2020 metų. Mums reikia pasinaudoti sukauptą patirtimį, darysime viską, kad busima LIFE programa būtų veiksminga. Mūsų tikslas per ateinančius šešis mėnesius pasiekti kiek įmanoma daugiau pažangos. Bet be abejo viskas priklausys ir nuo to, kaip vyks dėrybos dėl daugiametės finansinės perspektyvos, nes būtent ta daugiametė finansinė programa nustatys LIFE programos finansinius elementus. Pirmininkaujantį Austriją svarstys ir dar vieną svarbų dosiją, kurį neseniai patvirtino komisija. Turiu omeny pasiūlymą dėl su įv... Tai yra pasiūlymas dėl reglamento, kur kalbama apie ataskaitų teikimą, kaip įgyvendinamos e, direktyvos dėl aplinkos apsaugos. Šio naujo pasiūlymo dėka bus sumažinta administracinė našta. Tikrai norėtumėm, kad per ateinančius mėnesius ir čia pasiektumėm gerų rezultatų. Gerbiami Europos parlamento nariai, mūsų laukia labai ambicinga darbo programa. Esu tikra, kad e, bendradarbiaudami ir e, palaikydami nuolatinį dialogą pasieksime gerų rezultatų ES e, piliečių ir aplinkos labai. Gerbiama komiteto pirmininkė, ponios ir ponai parlamento nariai, labai ačiū už jūsų dėmesį. Dabar su nekantrumu laukiu jūsų pasiūlymų, klausimų. Kiek įmanydama geriau pasistengsiu atsakyti į jūsų klausimus. Labai ačiū. Labai ačiū Jums, ministrė, už Jūsų pasisakymą. Paminėjote labai daug temų. Taip pat matome, kad laukia mūsų daug darbų ir kad jūs susipažinusi su mūsų užduotimis. Dabar tikriausiai reikėtų steigti žodį koordinatoriams kiekvienam po dvi minutės. Piteris Lyze. Dėkuoju, pirmininkė. Gerbiama ministrė, noriu paminėti dvi temas. Viena susijusi su sveikata jūsų kompetencijų sritimi. Deja, tenka apgailestauti, kad praktiškai kiekvieną savaitę Europos Sąjungoje uh, E, miršta žmonės dėl antimikrobinio atsparumo. Tai yra rimta problema, ją reikia spręsti. Neseniai buvo reformuotas reglamentas dėl veterinarinių vaistų. Man svarbu, kad spręstumėm ir antibiotikų klausimą. Neseniai buvo patvirtintas ponios Kadenbach pranešimas ir ten uh, nurodoma, kad mes tikimės naujo teisėkuros pasiūlymo dėl naujųjų antibiotikų. Jeigu nieko nedarysime, tai ir toliau žmonės mirs, nes trūks naujoviškų antibiotikų. Na, dabar nauji antibiotikai nekūrėmi, nes trūksta paskatų. Komisija nuolat sako, mes darome tą ar aną, bet to nepakanka. Gal ir jūs e, galite. Uh, daryti viską, kad būtų pateiktas teisėkuros pasiūlymas šioje srityje. E, jūsų atstovavimo partija yra nusteikusi skeptiškai ES atžvilgiu, bet jeigu jūs paragintumėte komisiją pateikti tokį pasiūlymą, mes tikrai labai džiaugtumėmės, o gal, jeigu ne, to nedarysite, gal galite paaiškinti, kaip jūs įsivaizduojate šios problemos sprendimą. Toliau kitas mūsų, mano klausimas dėl Paryžiaus susitarimo. Uh, Vyksta diskusijos dėl šio susitarimo, tose diskusijose dalyvavo ir Niderlandų ministrai, ir kiti, ir buvo sakyta, kad reikia siekti ambicingesnę negu kad 40 procento tikslą. Elizabeth Kostinger, beje, mes labai džiaugiamės, kad jis susilaukė sunaus. Jis sakė, kad reikėtų padidinti tikslus dėl atsinaujinančių energijos šaltinių. Vėlgi buvo kalbėta apie didesnius tikslus negu kad 40 procentų bet kitos pasaulio šalis tam nepritarė. Ką darėt, galėtų padaryti Europos, galėtų padaryti Austrija tam, kad ne tik ES valstybės narės, bet ir kitos pasaulio šalis geriau vykdytų savo įsipareigojimus pagal uh, Paryžiaus susitarimą. Ačiū. Now, uh, Madam Dali. Pone Dali. Dėkuoju, pirmininkė. E, ministrė, ačiū, kad atvykote. E, Austrija pradėjo pirmininkauti labai svarbių etapų, kadangi e, jūs pirmininkausite paskutiniai visą laiką prieš Europos parlamento rinkimus, visą pusmetį. Ir jūs minėjote darbus, kuriuos ketinate baigti aplinkosaugos, pavyzdžiui, srityje. Nebus lengva tai padaryti, kadangi klausimų yra labai daug. Taip pat jūs minėjote e, teisės aktus dėl CO2 emisijų iš transporto priemonių. Norėčiau padėkoti Jums už Jūsų ryštą dirbant šioje konkrečioje srityje. Noriu paklausti jūs ir apie sveikatos apsaugos dalykus, nes jūs ir sveikatos apsaugos ministrė. Ar jūs ketinate dirbti toliau darbus pradėtus Bulgarijos? Mano nuomonė, to nepakaktų, reikėtų siekti dar daugiau. Jūs turėtumėte laikytis tvirtos pozicijos taryboje, kad galėtume užtikrinti Europos valstybių narių bendradarbiavimą siekiant išvengti lygų. Ar e, taip pat reikėtų kalbėti apie vakcinaciją, kuri leistų užtikrinti prevenciją lygų. Jūs atstovaujate euroskeptikų partijai. Ir noriu paklausti jūsų, kokio galime tikėtis požiūrio iš jūsų farmakologijos srityje, kad nebūtų e, prieštaravimų teisės akte dėl sveikatos technologijų, pavyzdžiui, vertinimo ir dėl tabako e, klausimų susijusių su ir pasaulinės sveikatos organizacijos darbais. Nuo gegužės mėnesio e, Austrija ketino uždrausti ankstesnė vyriausybė rūkyti viešosiuose viestuose, bet jūs atšaukėte tą draudimą. Ir ekspertai sako, kad tai turėjo labai neigiamų padarinių. Aš noriu išgirsti jūsų patikinimu, kad jums pirmininkaujant nebus priimti uh, sprendimai, kurie bus vertinami kaip tabako pramonės laimėjimas ir kad pirmiausia galvosite apie piliečių interesus. E, baigiu ir linkiu Jums sėkmės pirmininkaujant. Toliau ponas Piecha. Dėkuoju pirmininkė. Dėkuoju ministrė Jums už labai išsamų Jūsų prioritetų pristatymą. Dešimt prioritetų sveikatos apsaugos srityje tikrai nemažai. Reikės e, daug dėmesio skirti jiems ir mano, man didžiausias prioritetas yra e, vakcinavimas, nes tai susijęs su lygų profilaktika. Noriu pasakyti, kad reikia glaudžiau bendradarbiauti, nes yra įvairios sistemos, skirtingi vakcinavimo kalendoriai galioja ir dėl to kyla nepageidaujamų padarinių. Taip pat e, vis aktyvėja labiau e, judėjimai prieš vakcinavimą. Dar vienas dalykas - sveikatos technologijų vertinimas. E, matome, kad yra taryboje įtampa tarp valstybių narių. Ir todėl norėčiau paklausti jūsų, ką jūs ketinate daryti dėl medicinos priemonių pirmiausiai. Ar bus įtrauktos jos, ar nebus įtrauktos į apriepti šio vertinimo? Antras pastebėjimas. Ar valstybės narės turės privalomai atlikti sveikatos technologijų vertinimą? ar e, atsiras lankstesnis požiūris. Šis klausimas e, sulaukė skirtingų vertinimų, nes Bet šiaip e, sveikatos technologijų vertinimas turėtų būti siemas su pacientų lūkesčiais. Tai kita vertus gali labai daug biudžetui kainuoti. Dar vienas dalykas - vaistai, antibiotikai. Tačiau ne tik tai turi būti mums aktualu. Manau, jog Reikia taikyti priemonės ir retų vaistų vaistams, vaistų gamybai skatinti, nes labai dažnai pacientai kenčia nuo to, kad trūksta dėmesio. Aldė atstovų nėra. Pone Aukin. Dėkuoju, pirmininkė. Ministrė, norėčiau pakalbėti vieną klausimą susijusiu su sveikatos dalykais. Prieš porą metų komisija pasiūlė peržiūrėti teisės aktus dėl trašų ir kadmiai nustatyti naujas ribas. Per pastarosius 30 metų dirbome daug. ES uždraudė beveik visur naudoti kadmį ir dėl to oro tarša sumažėjo. Bet e, viena E, sritis liko nereglamentuota, tai yra kadmis naudojamas trašuose. Kadmis yra labai toksiškas, žalingas e, žmogui elementas, bet jis naudojamas trešti laukams. Ir maistas uh, išaugintas naudojant kadmio trašas uh, yra pagrindinis taršaus šaltinis. Ir dirva yra dėl to užteršta. E, žmonės e, per maistą gauna kur kas daugiau kadmio, negu kad yra nustatytos ribos ir įskaitant, įskaitant vaikus. Egzistuoja jau įvairios technologijos, egzistuoja įvairūs ištekliai, kurie leistų uh, atsisakyti kadmio, bet nėra e, jokių teisinių reikalavimų tą nustatančių ir niekas nenori e, atlikti, daryti investicijų. Ir e, yra pateikti tam tikri pasiūlymai dėl 20 mg, bet darybos įstrigo taryboje ir dabar kalbama apie 60. Jeigu nieko nepasieksime, tai ir toliau didinsime kadmio koncentraciją dirboje ir tai jis paskui pateks į mūsų vartojimus maisto produktus. Ką jūs ketinate daryti šioje srityje? Ar galime tikėtis, kad Austrija sieks pakeisti tarybos poziciją ir apsaugoti sveikatą bei aplinką nuo uh, kadmio naudojimo trašose. Dėkuoju, poniaukin. Ponas Ek. Ačiū, pirmininkė. Gerbiama ministrė, sveika atvykusi pas mus. Ačiū už tai, kad suteikėte galimybę su jumis padiskutuoti apie Austrijos pirmininkavimo tikslus. Dabar noriu paminėti vieną temą, kurią nuolat keliu Šiame komitete apie tai kalbėjo ir mano kolega. Ats, e, atsparumas antibiotikams. Kiekvienais metais apie 25 tūkstančiai žmonių ES miršta dėl atsparumo, antimikrobinio atsparumo. Pasaulyje miršta per metus apie 10 milijonų žmonių. Tai baisų skaičiai, daugiau kaip, negu kad per karą ir taip Tai tiek žmonių miršta kiekvienais metais. Vis didėja atsparumas antibiotikams ir mm, tai gali tapti viena iš dažniausių mirties priežasčių. Komisaras Andriukaitis šią problemą paminėjo tyliu tsunamiu ir Amerikoje, ir Europoje antibiotikai labai daug naudojami. Būtų galima kalbėti ir apie neatsakingą piknaudžiavimą antibiotikais, nes jie naudojami ir prevenciniais tikslais e, gyvulininkystėje. Na ir taip yra dėl to, kad e, gyvūnai laikomi netinkamomis sąlygomis ir netinkamai apsaugomi. Šios problemos nebegalime ignoruoti. Ir norėčiau jūs kreipti, sužinoti, ar pirmininkaujanti Austrija darys, kad būtų užtikrintos geresnės gyvūnų laikymo sąlygos. Ar jūs dirbsite šioje, šia kryptimi taryboje? Ar stengsitės, kad gyvulininkystėje būtų mažiau naudojama antibiotikų? Tai turėtų užtikrinti ir uh, geresnę visuomenės veikatą, aplinkos apsaugą. Jeigu sumažintumėm antibiotikų naudojimą gyvulininkystėje, tai iš to naudos turėtų ne tik gyvūnai, bet ir žmonės. Ačiū. Žinau, Mr. Pedičinį. Ponas Pedičinį. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti gerbiamai ministrė už tai, kad pas mus atvyko. Noriu išreikšti solidarumą E, jūs buvote pavadinta antieuropietiškų pažiūrų dažnai ir mums taip atsitinka, bet mes dažnai būtame e, e, labiau atsidavę Europai negu kad kiti. Tai aš norėjau pasakyti, kad esu solidarus su jumis. Jūs minėjote, kad reikia glaudesnio bendradarbiavimo vakcinų srityje. Mes pritarėme tokiai strategijai. Tikrai reikėtų užtikrinti, kad daugiau žmonių skiepytųsi Bet kaip žinia, egzistuoja du politiniai požiūriai, kaip tokį tikslą pasiekti. E, pirmas e, būdas tai yra privalomas skiepimasis, o antras būdas tai geresnis informavimas. E, kol kas ES nėra privalomo požiūrio, bet kitose šalise kai kurios vakcinos yra privalomos. Italijoje buvusi vyriausybė ėmėsi tarsi prievartinių priemonių dėl vakcinavimo. Noriu pasiteirauti, koks yra jūsų požiūris. Ar jūs pasisakytumėte už aktyves rekomendacijas, informavimo kampanijas ar už privalomą požiūrį? Mano nuomonė, jeigu būtų vadovaujamasi abiejais požiūriais, tai nebūtų prasminga kalbėti apie glaudesnį bendradarbiavimą ir bendrą politiką šioje srityje. Ačiū. Madam Godin. Pone Godin. Dėkoju. Pirmininkė, dėkuoju ministrė, norėčiau pasveikinti Jūs. E, prieš pateikdama klausimus noriu pasakyti, kad esu labai patenkinta, kad Jūs paskirta į šias pareigas ir labai džiaugiamės, kad Jūs atstovausite Austrijai. Klausimas 15 metais dėl gyvūnų klonavimo vyko diskusijos, e, bet jos buvo užblokuotos dėl atsekamumo klausimų. Tai yra susijęs su labai svarbiais etiniais klausimais. Taip pat ES e, kyla nemažai problemų, nes reikės kontroliuoti visus e, produktus, įskaitant iš trečiųjų šalių. Ir ar netėjo laikas ES parengti aiškios pozicijos. Kitas klausimas e, - sveikatos technologijų vertinimas. 8 ir 12 straipsnis konkrečiai. E, dėl jų kyla e, subsidiarumo labai nemažai klausimų ir taip pat susirūpinimas dėl kontrolės ir priežios valstybių narių veiksmų. Aš norėčiau paklausti, ką Jūs galvojate ir baigdama dar kartą linkiu Jums, linkiu jums sėkmės. Okay, thank you very much, colleagues. This concludes the first line. Uh, dabar norėčiau paprašyti ministrės e, atsakyti į pateiktus klausimus. Po to antras etapas bus klausimų. Gerbiama pirmininkė, labai ačiū. Ačiū komiteto nariams už klausimus. Tikiuosi, kad nepamiršiu nei vieno klausimo. Gerbiama pirmininkė, jūs taip pat buvote iškėlusi vieną klausimą dėl sveikatos programos S. Na, tos darybos bus sudėtingos, nes toje programoje, ta programa glaudžiai susijusi ir su kitomis programomis. Nenoriu užbėgti už akių busimoms diskusijoms apie sveikatos programą taryboje. Uh, E, tarp sveikatos programų ir kit, programos ir kitų programų egzistuoja daug sinergijos, taigi reikia viską nagrinėti platesnėme kontekste. Į diskusijas reikėtų įtraukti ir sveikatos ekspertus, ypač nagrinėjant konkrečius klausimus. Dabar ponų Lyze ir Ek klausimų dėl antimikrobinio atsparumo. Antimikrobinis atsparumas yra globali grėsmė. Europos komisija, Europos parlamentas ir be abejo taryba pripažįsta, kad tai yra globali grėsmė. Mes labai džiaugiamės, kad pavyko susitarti dėl veterina, veter, gyvūnams skirtų vaistų, veterinarinių vaistų. Ten kalbama apie tai, kad nereikėtų bereikalo gyvūnams duoti antibiotikų Ten yra užsimainama ir apie žmonėms skirtus antibiotikus. 2017 metais Europos komisija paskelbė veiksmų planą dėl kovos su antimikrobiniu atsparumu. Džiaugdamasi galiu pasakyti, kad lapkričio 16 dieną įvyks simpozimas, Europinis simpozimas dėl antimikrobinio atsparumo klausimų. Noriu atsakyti ir kitą pono Lyzę klausimą, nors ponas Lyzė jau išėjo iš salės. Jis tėravosi. Uh, ar e, reikėtų e, privalomų priemonių dėl vakcinacijos. Mes kol kas apie tai galvojame. Noriu padėkoti ir poniai Kadenbach už patiktą pranešimą. Ačiū ir Europos parlamentui. Pone Dali ir ponas Pedičinį taip pat patikė klausimą. Tikiuosi, kad teisingai ištariau jūsų pavardas. Jūs teravotės, ar taryba atsižvelgs į Europos parlamento rekomendacijas. Mes žinome, kad Europos parlamentas e, iš esmės pritarė tarybos požiūriui. Na ir beje, mes taip pat pritarėme Europos parlamento požiūriui, atidžiai stebėsime darbus jūsų minėtoje srityje. Pane Daliai teiravosi, kokie yra tarybos tikslai. Turiu pasakyti, kad tikimės konstruktyvių uh, diskusijų tarybos darbo grupėje. Kalbėsime ne tik apie rekomendacijas, bet ir keisimės geriausią turimą praktiką, praktikiniais pavyzdžiais ir tikimės, kad pavyks pasiekti bendrų tikslų. Apsauginės vakcinos, jos yra pati veiksmingiausia prevencinė priemonė medicinoje. Pone Dali taip pat kalbėjo ir apie apie tai, kaip reikėtų apsaugoti nerūkančius asmenis. Ačiū už tai, kad informavote apie nacionalinę priemonę, kuri taikoma šioje srityje. Austrija laikysis visų savo tarptautinių įsipareigojimų. Taip pat ir tų, kuriuos prisėmėme per COP. Tikrai tą turime daryti, jeigu norime, kad ES kalbėtų vienu balsu. Ponas Pėcha taip pat patikė klausimą apie vakcinas. Ko gero nereikia neatsakyti, kad mes žinome, jog Europos parlamentas paskelbė e, e, rezoliuciją dėl to, kad kai kurie žmonės priešinasi, yra nusiteikę skeptiškai vakcinų atžvilgių. Mes susipažinome su tą deklaraciją, jai pritarėme. Uh, Panas Piecha taip pat įravosi dėl reglamento pasiūlymo apie aštuntą straipsnį. Tikrai norėtumėm, kad taryboje techninių lygių vyktų kiek įmanoma veiksmingesnės diskusijos tam, kad būtų galima aptarti valstybių narių iškeltas problemas. Mes reglamento pasiūlymą ketiname svarstyti pastraipsniui. Kaip žinia, dabar nėra labai prasminga kalbėti apie atskiras pasiūlymo detalės. Tarybos darbo grupė visų pirma turi e, išsameu susipažinti su pasiūlymu. Na ir beje, darybos prasidės jau rytoj. Pane Auken, teravasi dėl trašų. Pirmininkaujanti Bulgarija trilogo metu pasiekė nemažos pažangos. Austrija yra tvirtai įsitikinusi toliau tęsti pradėtus darbus dėl ribinių verčių kadmiui, užterštumui kadmio. Dėl to vyksta diskusijos tarp, tarp parlamento ir tarybos. Pirmininkaujantis šalis tikisi lankstumo iš abiejų pusių. Kalbant apie žaliavų saugumą, tikrai norėtumėm, kad dėl to pavyktų susitarti per pirmą svarstymą. Toliau buvo pateiktas klausimas apie klonavimą. Gyvūnų klonavimą. Mes žinome, kad komisija yra pateikusi tokį pasiūlymą, bet faktas tas, kad dėrybose kol kas dar nėra pasistumėta į priekį. Uh, likščiol tokios pažangos nebuvo. Kodėl? Todėl, kad komisija pasirinko teisinį pagrindą savo pasiūlymui, bet delegacijos ir teisinė tarnyba mano, kad tas teisinis pagrindas netinkamas. Taigi, pirminink, Austrijos pirmininkamo metu tas komisijos pasiūlymas dėl gyvūnų klonavimo nebus svarstomas. Ačiū pirmininkė. Okay, thank you very much. Now we... Labai ačiū. Perėsime prie antro klausimų raundo. Dabar kalbėsime apie sveikatos ir maisto saugos temą. Jau kolegos yra pareiškę norą pasisakyti. Pirmiausia, ponė Zomar. Vieną minutę. Ähm, Ačiū. Gerbiama ministrė. Sveika pas mus atvyko, atvykusi, turiu klausimą dėl maisto produktų saugos. Spalio mėnesį, atsiprašau, balandžio mėnesį komisija pateikė uh, pasiūlymą dėl bazinio reglamento peržiūros. Mes tokio pasiūlymo laukėme ne vienerius metus, o jisai pasirodė prieš pat kadencijos pabaigą. Dabar mes patirėme didžiulį spaudimą. Tas pasiūlymas pasirodė visiškai neseniai ir noriu pasteirauti, ar Austrija kaip viena iš valstybių narių jau turi savo poziciją dėl maisto produktų bazinio reglamento peržiūros ir Kaip Jūs manote, ar pirmininkaujant Austrijai pavyks suformuoti bendrą tarybos poziciją, ar tai pavyktų padaryti bent iki lapkričio pabaigos, tam, kad pavyktų pasiekti susitarimą per pirmą svarstymą, pirmą klausimą. Jeigu to nepada, nepavyks padaryti, tai nepavyks susitarti iki rinkimų Europos parlamentą. Ačiū. Okay, thank you very much. Man... Ačiū dabar, ponia Kabezon. Labai ačiū, gerima pirmininkė. Ačiū, gerima ministrė, jums už pasisakymą. Taip pat e, norėčiau pasidžiaugti, kad kalbėjote apie komisijos pasiūlytą kompromisą dėl sveikatos technologijų vertimo. E, Europos parlamentas yra surūpnęs dėl tarybos pozicijos, kadangi žinome, jog e, daug yra neapsisprendimų, bet reikia galvoti apie ES piliečius, reikia užtikrinti tyrimų kokybę geresnę ir mes manome, kad tas rytis labai svarbi ir dirbame, kad e, pozicijos mūsų su taryba suartėtų. Ir mes taip pat e, numatome labai svarbų vaidmenį valstybėms narėms dėl metodologijų rengimo ir mokslinio požiūrio nacionalinės agentūros dirbs e, bendradarbiaudamos taip pat e, numatyta galimybė Europos lygmenių peržiūrėti metodikas, kad būtų galima pritaikyti jas, prie, priderinti prie valstybių narių poreikių ir taryba turėtų apsispręsti dabar. Ir taip pat reikia užtikrinti, kad būtų užtikrintas taikymas principų, nes savanoriškas iki šiol galiojas požiūris neužtikrino veiksmingumo. Tiek norėjau pasakyti ir aš tikiuosi, kad mes bendradarbiaudami galėsime per šį pusmetį galiausiai pasiekti rezultatų. Ačiū. Dar kartą, ponė Zomer. Renate? Madame Zomer? No, you don't want to ask a question? You're on my list again. Mm, kreipiuosi todėl, kad esate mano sąraše. Na, galiu tuomet kreiptis į kitą kolegą. Äh, Ačiū. Turiu dar vieną klausimą dėl maisto produktų bazinio arba pagrindų reglamento. Gerbiama ministrė, ką Jūs manote kad Europo, apie tai, kad Europos komisija nesilaiko geresnio teisėjo, kurios e, principo, nes pati netliko poveikio vertinimo prieš pateikdama šį pasiūlymą dėl reglamento peršūros? Na, o kitas klausimas susijęs su reglamentu dėl vartotojų informavimo apie maisto produktus. E, reglamentas jau egzistuoja nuo 2011 metų, bet jis neįgyventinamas. Ar valstybės narės pačios turi kurti maisto produktų ženklinimo sistemas? E, komisija tyli, bet tai prieštarauja e, vidaus rinkos principams. Galbūt pirmininkaujantis šalis galėtų atkreipti dėmesį ir į šią problemą. Ačiū. Now, uh, madame... Dėkoju dabar, ponė Kadenbach. Ja, herzlich willkommen. Labai ačiū, gerbiama ministrė, sveiki atvykusi į mūsų posėdį. Jūs sakėte, kad norite prisidėti prie ES vienybės, sustiprinti ES, atkurti pasitikėjimą ES. Na, o iš jūsų veiksmų per pastarąsias savaitės ir mėnesius galiu pasakyti, kad jūsų veiksmai prieštarauja jūsų žodžiams. Dėl nerūkančių žmonių apsaugos Austrijoje. Na tikrai nemanau, kad jūs būsite gera atstovė e, tabako produktų konferencijoje. Aš paskaičiau keletą e, pareiškimų spaudai. Vienas iš ENF partijos narių viešai pareiškia, kad jis prieštarauja e, klimato kaitos tikslams. E, pane Kestinger taip pat sako, kad mes elgiamės neatsakingai, kad už viską turės mokėti mūsų anūkai. Jeigu jūsų vyriausybėje nėra vieningos pozicijos, tai kaip jūs galite atstovauti ES? Panašių pavyzdžių sąrašas būtų ilgas. Jūs tikriausiai e, nesusilaukėte, e, nesusiradote draugų pasakydama, kad ne, nereikia vieningos sveikatos apsaugos pro, e, politikos. Jūs nu, sakėte, kad reikia stipresnės ES, bet nekalbate apie geresnę sveikatos apsaugos politiką. Tam nėra numatytas ir finansavimas. Taigi e, jūs pati savo prieštaraujate, net ir tam pačiam sakinį. Ačiū. Siūlyčiau laikytis, kalbėti, skirti, kalbėti skirto laiko. Turime laikytis e, numatyto plano. Dabar pane Aukiam. Ačiū. Mano klausimas yra susijęs su pasiūlymu dėl rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumo. Žinoma, kad dabar skaidrumas yra numatytas didesnis, tačiau kokia yra realybė. Tik padarius tam tikrus pokyčius sąraše niekas niekas nepasikeis. Ir čia mes kalbame apie komercinius pramonės aspektus. Komisija net neminė, kaip tai palies visuomenė ir tai yra didelis Arhuso konvencijos pažeidimas. Ir aš tikiuosi, kad Austrija savo pirmininkavimo metu padarys viską, kad uh, tai baigtųsi. Tokiu būdu mes mažiname skaidrumą. Skaidrumo dabar yra mažiau. Daugelį metų mes kovojame už skaidrumą, tačiau šio mūšio mes dar nekarto nelaimėjome, kadangi atsiranda naujos pramonės šakos, kurios siekia mažesnio skaidrumo. Taigi aš tikiuosi, kad bus tas sąrašas peržiūrėtas ir pataisytas ir kad nebus E, skiriamas prioritetas pramonės interesams. Ačiū. Dėkoju. Ponas Bušoj. Ačiū. Pirmininkė, aš esu atsakingas už sveikatos programą. Labai gerai, kad jūs paminėjote šią programą. Dabar ji yra įtraukta į ESF. E, lėšų yra numatyta mažiau, tačiau programa yra gera, ji turi būti vykdoma e, veiksmingai. E, E, moksliniams tyrimams yra skirta dar daugiau e, lėšų, daug dėmesio yra skirta misijoms. Taip pat turime patikslinti Europos parlamento ir valstybių narių vaidmenį. Galiausiai dėl hepatito e, klausimams, dėl hepatito stebėsenos. Iki lapkričio mėnesio bus pateikti rezultatai ir būtų gerai, jeigu Austrija politiniu lygiu paskatintų šį procesą. Labai svarbu, kad valstybės narės dabar imtųsi veiksmų, jeigu mes, aišku, norime išnaikinti ateityje hepatitą. Ačiū. Dėkoju. Pone Gotland. Labai Ačiū. Norėčiau padėkoti gerbiamai ministrė už tai, kad jie atvyko į mūsų komitetą. Aš perskaičiau jūsų pirmininkamo programą, išklausiau jūsų prezentaciją. Labai džiaugiuosi, kad jūs minėjote, jog toliau tęsti darbus dėl tvarių jų organinių taršalų. Tai yra labai svarbi tema tiek gyvūnų sveikatai, tiek, tiek žmonių sveikatai, tiek ir aplinkai. E, pop neigiamai veikia hormonus, e, sveikatą šių taršalų atsiranda ir plastike, ir dulkėse, ir geriamame vandenyje. Ir būtent dėl to Europos parlamentas daro spaudimą Europos komisijai imtis aktyvių veiksmų. Reikia horizontalių veiksmų e, tam, kad būtų galima su šią problemą kovoti. Taip pat kol kas dar nėra aiškios strategijos šiai problemai spręsti, nors komisija tokią strategiją ir buvo pažadėjusi. Jeigu pasiseka, tai tuomet e, e, komisija tiesiog atsako, kad e, už tai atsakingas komisijos pirmininko pavaduotas ir viskas. Taigi gal jūs, kaip pirmininkančios šalies atstovė, ketinate kažką daryti, gal jūs galite irgi daryti spaudimą dėl POPS Europos komisijai. Minister. Ačiū, baigiame antrąjį klausimų raundą. Žodis ministrai. Mhm. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, ponios Zomer klausimas dėl maisto produktų bazinio reglamento. Be abejo, mes žinome, kad reikia didesnio skaidrumo, kad reikia atlikti tyrimus, kiek manoma greičiau, dėl poveikio e, maisto produktų grandiniai. Mes tikrai norime, kad darbai vyktų taryboje kiek įmanoma e, greičiau ir tikrai norėtumėm, kad pavyktų susitarti su Europos parlamentu iki mūsų kadencijos pabaigos. Iki lapkričio mėnesio tikimės, kad pavyks suformuoti tarybos poziciją. Toliau. Kitas buvo klausimas dėl pagrindinio maisto produktų reglamento peržiūros. Uh, Taip, mes kelsime tą klausimą, kad komisija netliko poveikio vertinimo. Dėl nacionalinių ženklinimo e, sistemų buvo harmonizuotos nacionalinės sistemos dėl kilmės nurodymo, dėl ponios Kabecon Ruiz e, sveikatos technologijų vertinimo klausimo. Taip, čia reikėtų glaudesnio bendradarbiavimo, tai padėtų užtikrinti didesnį pacientų saugumą, nors ištekliai sveikatos apsaugos rytyje ir ribuoti. Taip pat turiu pasakyti, kad tarybos darbo grupėje e, vyksta diskusijos, apie tai kalbėjo ir sveikatos ministrai Birželio 22 dienos taryboje. Mes norėtumėm konstruktyvių, intensyvių diskusijų tam, kad per tą trumpą laiką, kurį turime, pasiektumėm pačių geriausių rezultatų. Konkrečiai kalbant, mes bandysime siekti dalinio bendro požiūrio. Dėl to, ką pasakė pane Katenbach. Rūkimas. Gerbiama e, parlamento narė, jūs jau man palikite mano tikslus ir mano darbus. E, pone Auken, mes Žinome, kad reikia kiek įmanoma sparčiau sureaguoti ES susirūpinimą dėl skaidrumo, trūksta mokslininkų tyrimo dėl keliamos, kylančios rizikos maisto produktų grandinėje. Mes darysime viską, kad kiek įmanoma labiau pasistumėtumėm į priekį su darbais taryboje šioje srityje. Ponas Uzo, labai ačiū už jūsų klausimą. Vienas iš mūsų prioritetų yra patvirtinti rekomendaciją dėl vakcinavimo, taip pat ir dėl hepat... skiepų nuo hepatito. Pone Gutelent, pirmininkaujantį Austriją, e, tikrai nori kiek įmanoma greičiau e, pradėti dėrybą su Europos parlamentu dėl tvarių organinių taršalų. Tikrai norėtumėm, kad ES teisės aktai atitiktų uh, naujausius e, Švedijos susitarimo rezultatus. Mes tikrai norėtumėm, kad iki metų pabaigos pavyktų susitarti per pirmą svarstymą. Mes dirbame e, e, Europos komisijos pasiūlymo pagrindu per paskutinę Stokholmo konferenciją buvo patvirtintas medžiagų sąrašas, kuris buvo pridėtas kaip priedas prie konvencijos. Labai ačiū. Ir dar keletas klausimų susijusių su aplinkos apsauga ir klimatu. Pirmiausia, ponas Lavija. Ačiū pirmininkė. Ačiū ministrė už tai, kad jūs sutikote atsakyti tuos klausimus, kurie nėra tiesiogiai susiję su jūsų kompetencija. Ačiū už tai, kad sutikote pavaduoti ministrę Kestinger. Aš turiu klausimą apie vandenį. Jūs sakėte, kad tarp Austrijos pirmininkamo prioritetų yra e, baigti diskusijas apie vandens dosiją. Vanduo yra visos gyvybės pagrindas, vandens trūksta, ypač tam tikrose pietų Europos regionuose. Ten e, vandens ištekliai yra labai nedideli. Na ir dėl to vanduo yra labai svarbus. Peršrint ES teisės aktą dėl vandens kokybės, uh, E, yra ir tam tikrų jautrių e, elementų. Pasaulio sveikatos organizacija sako, kad boro koncentracija turėtų būti 2,4 mg litrui, bet e, Europos komisija nustatė žymiai žemesnės vertės, nors tam nėra mokslininkų faktų. Galbūt e, pirmininkaujanti Austrija ketina informuotis Pasaulio sveikatos organizacijos faktais apie vandenį. Ar mes ir toliau naudosimės atsargumo principu, e, kuris e, leidžia užtikrinti aukštesnę vandens kokybę, bet tokio vandens galima naudoti žymiai mažiau, ypač tose regionuose, kurio ir taip trūksta. Pone Guteland. E labai ačiū. Norėčiau pasinaudoti progą ir užduoti klausimą apie ES ekonomikos klausimą. Tai yra vienas iš jūsų prioritetų. Aš šioje srityje išvelgiu labai daug e, potencialo. tarp Švedijos ir Austrijos yra labai daug panašumų ir mes tikrai galėtume daug ką padaryti, keičiant iškastinį kūrą netaršiomis medžiagomis, kurias būtų galima e, biotvariai perdirbti. Žinoma, yra ir kitų galimybių. Tačiau kogi tam reikia? Reikia paskatų. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs įsivaizduojate galimą pažangą šioje srityje ir kokie yra jūsų e, prioritetai, kalbant apie vidurio laikotarpio strategijos peržiūrą. Ir dar vienas dalykas. Jis man asmeniškai yra labai svarbus. Tai yra tvarus pesticidų naudojimas Tai yra labai svarbus klausimas ir aš norėčiau e, sužinoti, kaip jūs e, ketinate geriau taikyti šiuo metu galiojančias e, taisyklės valstybėse narėse. Dėkoju, dabar ponas Demesmaker. Dėkoju, gerbiama ministrė. Norėčiau palinkėti Jums sėkmės ir pateikti porą klausimų apie bioįvairovę ir žiedinę ekonomiką. Dėl e, bioįvairovės aš labai džiaugiuosi dėl to, kad Jūs e, rengėtės laikotarpį po 20 metų. Bet e, reikia, kad jūs užsimotumėte plačiau, negu kad Europos komisija galvoja apie būsimą bendrą žemės ūkio politiką ir programą LIFE. Europos Sąjungos e, siekis labai aišku sulaikyti bioverovės praradimo e, mastą, nes dabar išgyvenam didžiulę krizę, bet kad galėtume pasiekti, tai turime užsitikrinti deramas priemonės ir aišku biudžetą. Ir e, komisijos pasiūlymai nėra pakankamai toli siekiantis. Aš manau, kad jūs tą turite galvoje, kai pirmą kartą pasisakydama uh, E, sakėte, kad LIFE programa turi būti kur kas veiksmingesnė ir tikiuosi, kad jūs turite sąjungininkų, kurie e, sieks e, užtikrinti didesnį finansavimą šiai programai. Mūsų komitetas taip pat dėl žiedinės ekonomikos yra patvirtinęs atitinkamas pozicijas, pavyzdžiui, dėl plastiko naudojimo. Ir dar vienas Mm, dalykas. E, reikia, kad nebūtų išmetama tiek daug plastiko, nes e, labai iš tvarios medžiagos pagaminti plastiko produktai naudojami tik vieną kartą, paskui yra išmetami ir reikia mažiau gaminti tokio plastiko, apskritai mažiau plastiko. Dėkoju, paskutinis kalbėtojas panas Pauliaučiai. Signor Ministro, grazie per la... Gerbiama ministrė, ačiū, kad atvykote. Ko gero per ateinančius mėnesius turėsime galimybę labiau pasigilinti į vienkartinių plastiko produktų direktyvą. Iki kadencijos pabaigos būtų gerai pasiekti susitarimą pirmo svarstymo metu. Taryba turėtų prisimti įsipareigojimus. Na ir noriu pastirauti, jūs minėjote, kad šis dosie yra vienas iš jūsų prioritetų, jūs sakėte, kad norite pasiekti esminės pažangos iki metų pabaigos, bet aš dar noriu pasitikslinti. Ar jūsų pirmininkavimo metu pavyks e, pasi, suformuoti bendrą tarybos požiūrį dėl e, to pasiūlymo? Ir jeigu taip, tai kada tai gali atsitikti? Taip pat noriu pastirauti. Uh, dėl kokių e, elementų, mm, kokius pasiūlymo elementus jūs vertinate teigiamai ir ką jūsų nuomonė tame komisijos pasiūlyme dar būtų galima pakeisti. Labai ačiū. Ar bus kitų klausimų? Jei ne, prašom, ministra, žodis jums. Ah, Madame Kadenbach, yes. Pone Kadenbach, dar vieną minutę jums, prašom. Ähm, ačiū. Jūs sakėte, kad jūs ketinate mums padėti dėl ženklinimo, kurie produktai e, e, neturi GMO. Tai noriu pastirauti, ką konkrečiai ketina daryti Austrija šioje srityje per ateinantį pusmetį. Ačiū, gerbiama ministrė. Ačiū, pirmininkė. Dėl to, ką pasakė kolega apie geriamojo vandens kokybę. Ačiū už jūsų klausimą, man šis klausimas irgi labai rūpi. Pirmininkaujantį Austriją tęs darbus taryboje šiuo klausimu. Per praėjusius mėnesius diskusijos jau vyko, vyko diskusijos ir birželio mėnesio taryboje. Mums visiems e, labai svarbus geriamojo vandens kokybės švarumo uh, E, klausimas. Toks vanduo turėtų būti be kengsmingų priemaišų. Toliau e, bioekonomikos klausimas. ES lygmenių jau vyksta darbai. Jūs klausėte, ar reikia paskatų taip dėl miškininkystės. Manau, kad tą klausimą reikėtų pateikti kompetitinkame uh, aplinkos apsaugos komitete, o ne šiame. Toliau kitas klausimas. Dėl COP14 turiu pasakyti, kad vyks daug renginių dėl gamtos apsaugos ir bio įvairovės. Pirmininkaujanti Austrija darys viską, kad e, valstybės narės būtų tinkamai atstovaujamos tarptautinių lygmenių, darysime viską tam, kad būtų tinkamai pasiruošta COP14. Tikrai norėtumėm, kad per COP14 būtų pasiekti geri rezultatai. Ketiname spalio mėnesį patvirtinti e, tarybos išvadas tam, kad uh, galėtumėm užtikrinti stiprią e, ES ir jos valstybių narių dėrybinę poziciją. Tai yra svarbu, norint užtikrinti bio įvairovę po 2020 metų. Toliau buvo klausimas apie LIFE programą. Jau pradėtas naujo komisijos pasiūlymo svarstymas, kur kalbama apie LIFE programos taikymą po 2020 metų. Life programos tarpinis vertinimas jau buvo atliktas, mes juo remsimės tam, kad galėtumėm užtikrinti tinkamą šios programos finansavimą ateityje. Per ateinantį pusmetį Austrija darys viską, kad pavyktų parengti kiek įmanoma geresnį reglamentą. Na, čia reikia nepamiršti ir diskusijų apie naują daugiametę finansinę e, programą, nes tai įtakos e, LIFE programos būsimą biudžetą. Toliau buvo pateiktas klausimas apie vienkartinį plastiką. Mes e, džiaugiamės komisijos pasiūlymų šioje srityje. tikrai manome, kad būtina imtis priemonių e, siekiant mažinti jūrų užterštumo plastikų e, problemą, taip pat skatinti žiedinę ekonomiką ES. Vienas iš mūsų prioritetų yra pasiekti geros, sparčios pažangos ir šioje dos, šiame dosie mes esame pasirengę su Europos parlamentu uh, apsvarstyti įvairias alternatyvas tam, kad iki metų pabaigos pasiektumėm kiek įmanoma geresnių rezultatų dėl plastiko uždraudimo. Vėlgi mes atidžiai išanalizuosime komisijos pasiūlymą, taip pat atsižvelgsime ir į atsiperkamumo analizės rezultatus. Dėl to, ką pasakė ponas Pauliučiai dėl plastiko. Taip, mes norime, kad darbai vyktų kiek įmanoma sparčiau ir tikimės jūsų paramos. Toliau panios Kadenbach komentaras. Žemės ūkio ir žuvininkystės e, taryba jau diskutavo šiais klausimais praeisiais metais. Daugelis valstybių narių turėjo rimtų abejonių. Uh, O Europos parlamentas taip pat atmetė pasiūlymą ir nemanau, kad dabar mes galime tęsti darbus. E, tas pasiūlymas neužtikrins e, e, teisinio iškumo dėl maisto produktų ženklinimo, ar ten yra gamo ar ne. Turiu pasakyti, kad ir parlamentas, ir taryba šį komisijos pasiūlymą yra atmetę, o komisija naujo pasiūlymo dar nėra pateikusi. Taigi dėrybos šiais klausimais dabar nebūtų sėkmingos. Ir Austrijos pirmininkamo metu diskusija šio klausimu nevyks. Well, thank you very much, Minister. A lot of... Ačiū, ministrė. Daug klausimų, daug darbo mūsų laukia. Galiu jūs tik patikinti, kad e, mūsų komitetas e, dirba daug ir yra nusiteikęs padaryti kaip galima daugiau iki metų pabaigos. Aš e, manau, kad jūs tikrai palaikysite mūsų mintį dėl sveikatos programos, e, kad ji būtų atskira programa ir kad ji būtų labiau matoma ir kad nebūtų padaryta žala visam paketui. Aš suprantu, kad jūs, e, kaip socialinių reikalų ministrė ir sveikatos klausimų ministrė e, tikrai e, darote savo darbą, tačiau mes tikimės, kad pavyks jūs įtikinti. Taigi ačiū, kad atvykote, sėkmės pirmininkaujant, e, dėkoju kolegoms už dalyvavimą diskusijoje. Uh, kolegos su vystimosi komitetu. Mes turime bendrą posėdį, kuris prasidės pusę penkių ir jis bus skirtas darnaus vystimosi tikslams aptarti.